E, galiu pasakyti, kad ir komisija, ir aš asmeniškai iš tikrųjų esame atviri tolesniem diskusijom ir lauksime bendradarbiavimo galimybę su jumis. Ačiū. Ačiū. Balsavimas vyks rytoj vidurdienį. Toliau kitas darbo atlikės punktas yra pono Fernandes ataskaita komisijos žalia knyga dėl biologinio atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje. Taigi keturias minutės galės pasisakyti pranešėjas. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, gerbiami parlamento nariai. Visų pirma, leiskite man pasveikinti ir padėkoti visiems, kurie dalyvavo šio vakaro diskusijose. Ir e, taip pat noriu padėkoti visiems balsavimams. Buvo nubalsuota 55 už, 3 e, prieš ir jokių susilaikiusių. E, Taigi noriu dar kartą padėkoti visiems, kurie pasišventė dirbo tam, kad būtų pasiektas toks puikus e, rezultatas. Biologinės atliekos sudaro maždaug 40 procentus visų miestų sukaupiančių atliekų. Kalbame apie milijonus tonų, kurių sukaupia kasmet. Ir turime nepamiršti, kad atliekos sukuria maždaug 109 e, milijonus tonų um, e, šiltnam efektą sukeliančių dujų kasmet. E, tai palyginama su šitame dujų išmetimais iš pramonės arba žemės ūkio šaltinių. Ir biologinės atlikos turi didžiulį potencialą tapti resursu. Todėl mes tą potencialą turėtume išnaudoti maksimaliai. Deja, iki šiol uh, labai daug biologinių atliekų patenka į savartinus. Mes turime e, fragmentuotą teisyną, e, šiandien bei ten yra užsimename, tačiau teisės aktai nėra suderinti ir iš tikrųjų reikėtų visą šitą sektorių harmonizuoti, suderinti tam, kad e, būtų sukurtas aiškumas ir paprastos taisyklės. Būtent dėl to mes pasakytumėm už specifinę direktyvą skirtą biologiniams atliekoms. Tokia direktyva sukurtų teisinį iškumą tiems, kas norėtų investuoti į šią sritį. Nesvarbu, ar kalbėsime apie valstybinės investicijas, apie privatų sektorių. Be abejo, visada turėtų būti laikomas subsidarumo principo, tačiau mes manome, kad tiesiog gyvybiškai svarbu yra sukurti tam skirtą direktyvą. E, savo ataskaitoje mes taip pat užsiminėme apie atliekų hierarchiją. E, geriausios atlikos yra tos atlikos, kurios niekada netampa atlikomis tikrai tą žodžio prasme. E, tai pabrėžti ir ataskaitoje. Ir būtent dėl to mes norėtumėm užtikrinti, kad, pavyzdžiui, tokios atlikos kaip e, sodo atlikos, nes iš tikrųjų e, sodininkystėje, dažninkystėje sukuriama daug tokių atliekų, e, kad jos būtų panaudojamas iš naujo ir kad jų kiekis nebeauktų. E, Taip pat yra daug maisto atliekų. E, Bet to ši problema susijusi su gausybė pakuočių, e, labai daug maisto produktų yra išmetama, nes pasensta, e, baigėsi jų galiojimo datos. Ir dažnai mes tiesiog išmetinėjame maisto produktus arba suvalgome maistą, tačiau vėlgi e, išmetama tiek daug pakuočių, kurios sudaro didžiulius atlikus rautus. Turime pagalvoti apie visą tai, kadangi tai gali sudaryti daug naujų darbo vietų. Dešimčia tūkstančių perdirbamų atlikų galima sukurti maždaug 200-250 darbo vietų. E, Jeigu atlikos patenka į e, savartyną, tai tas pats kiekis užtikrina tik 10 tai darbo vietų. Jeigu kalbame apie biologinės atliekas, tai mes turime taip pat e, pasirūpinti, kad nebūtų e, bloginama dirbožymio kokybė. Tai yra, turi būti užtikrinta aukšta kompostavimo kokybė, išlaikant visus reikalavimus ir standartus. Tad mes pasisakome už kompostavimą ir atinkamas mokslinius tyrimus, kurie skatintų e, inovaciją. Mes taip pat e, palaikome Europos strategiją 2020, e, skirtą tvariam ir darniam augimui užtikrinti. E, be abejo, tai yra ambicingas tikslas, kadangi mes esame įstikinę, jog selektyvus atliekų surinkimas yra ypatingai svarbus, ypač kai kalbame apie vietinį lygmenį, tai svarbu ir ekonominių požiūrių, ir ekologinių požiūrių. Mes taip pat esame įstikinę, kad tas sakinys, kuriame sakoma, jog esame ambicingi, arba turime aukštų ambicijų, bet esame taip pat realistai, šita dalis taip pat yra labai svarbi. Kągi, pereikime prie spontaniškų pasisakymų. E, pana Gelina, tarp kitų, tačiau pirmasis kalbės panas Kalinovski, vieną minutę. Labai ačiū, pane pirmininkė. Labai ačiū pranešėjui. Manau, kad biologinės atliekos neturėtų būti traktuojamas kaip problema. Jas nereikia žiūrėti kaip į kažką, kas teršia aplinką ir turi neigiamo poveikio ūkiui, ekonomikai. Jeigu šitas produktas e, bus tinkamai tvarkomas, mes galime, pavyzdžiui, e, kurti atsinaujinančią energiją. E, kas prisidėtų prie ekonominio augimo. Mes taip pat galėtumėm e, pristabdyti klimato kaitą, užtikrindami tinkamą atliekų perdirbimą, galime sustabdyti dirbožėmę mm, degradaciją, pavyzdžiui, tinkamai organizuodami kompostavimo procesą. Be abejo, tam visam reikia e, deramos infrastruktūros, be jos nieko nepadarysime ir reikia tam tikrų skatinimo priemonių bendrovėms, kad jos išnaudotų šias galimybės. Taigi, pirmiausia, reikia pinigų. Tačiau šie pinigai vėliau sukurtų geresnį gyvenimo kokybę mūsų piliečiams. Taigi mes manom, kad tokios investicijos yra tikrai vertos dėmesio. Pane Keliai, vieną minutę. Ačiū pirmininkai. Ponas Fernandės, e, taip pat norėčiau Jums padėkoti už Jūsų ataskaitą ir manau, kad nepasirodė labai laiku, kadangi iš tikrųjų visoje ES piliečiai pradeda suprasti, kas vyksta mūsų pasaulyje E, jie suvokia, kad vyksta klimato pasikeitimas ir jie taip pat pradeda suprasti, kad jie asmeniškai gali šitą pakeisti. E, iš tikrųjų, tom priemonėm gyventi gali prieiti daug laiko, tačiau dabar e, mokyklose, pavyzdžiui, matome ir mano šalyje taip pat vis daugiau ir daugiau mokyklų yra vertinamas žalia vėliava. Taigi moksleiviai skleidžia šią žinią toliau savo tėvams ir e, tas poveikis atsiliepia pačiai aplinkai. E, E, ypač, e, taip pasakytume, apie atlikų perdirbimą ir rušiavimą, e, tačiau galima kalbėti ir apie žemės ūkį, kur, pavyzdžiui, ūkininkai pradėjo suvokti, kad per didelis trašų barstymas atsikišė prieš juos. Taigi atėjo metas padėti žmonėms, leisti jiems asmeniškai prisidėti prie to, kad būtų tarkim, plėtojamas anaerobinis skaidimo procesas ar kiti panašus procesai, tai prisidėtų ir prie darbo vietų kūrimo ir skatintų ekonomikos augimą. Ačiū toliau, panas Taboidė, vieną minutę. Ačiū. Norėčiau pasveikinti pana Fernandes. 2007 pasirodė e, panašus pranešimas dėl biologinių dujų, taigi aš šiek tiek jau supažinęs temą, nes aš padėjau renkti tą pranešimą. E, be abejo, žemės ūkis ar miškinkystė neatsiejami nuo biologinių atliekų susidarimo. E, aš manau, kad e, iš tikrųjų čia turėčiau pritarti pranešėjai. Labai svarbu yra nepamiršti, kad e, tiek augalai, tiek gyvūnai, ypatingai naminiai gyvuliai, gamina biologinės dujas. Ir jeigu mes kalbame apie biologinių dujų gamybą, E, anksčiau mes kalbėjome apie tai, kad komisija turėtų skirti tam tikras lėšas biologinių dujų gamybai. Mano kolega Pons Kalinovskis jau e, dabar pastebėjo, taip pat e, pateikė vertingų pastabų dėl kompostavimo reikalavimo. Ir čia mes manome, kad taip pat Europos komisija turėtų teikti tam tikrą e, finansinę paramą e, būtent e, geram biologinio atliko kompestavimui organizuoti, nes tai būtų e, gerai ir ekologiniu, ir ekonominiu požiūriu, tai sakė jau kiti kalbėjusi ir tai būtų iš tikrųjų puikus pavyzdys. Taip pat naujosiam valstybėm narėm mes turime priminti, jog e, kartais sudurime su specifinėmis problemomis, kada kalbame apie kompostavimą, apie biologinių dujų gaminą. Taigi nepamirškite, jog naujasis valstybės narės gali turėti savų specifinių problemų šiuose sektoriuose. Ačiū toliau, panas Soleni. Vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Prisidėsiu prie sveikinimų, kur sakė mano kolegos pranešėjai. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbi tema, kadangi atliekų e, rušiavimo problema kol kas nėra iki galo tinkamai išspręsta. Ne tik tai Lenkijoje, bet ir Visoje Europos Sąjungoje mes tikrai netliekame visko, ką turėtume padaryti. E, ir rušiavimas, tinkamas rušiavimas leistų spręsti biologinių atliekų problemą tinkamai. Yra tiek daug e, įvairių galimybių, pavyzdžiui, biologinių dujų gamybos e, įrenginiai turėtų būti skatinami visoje Europos Sąjungoje, tam turėtų būti skirtas finansavimas tiek iš regioninių fondų, tiek, aš manau, tokias iniciatyvas reikėtų remti pačiam žemiausiame vietinėme ligmenyje, nes, pavyzdžiui, tokie įrenginiai gali padėti gaminti elektros energiją ir e, biologinės elektrinės iš tikrųjų šiuo atveju būtų labai efektingi e, įrenginiai, kurie padėtų gyventojams spręsti savo problemas. Pane Alfano. E, aš norėčiau pasveikinti pranešėją. Iš tikrųjų, mane maloniai nustebino paaiškinimuose nuskambėjusi frazė, kad reikėtų sukurti visuomenę, kur tinkamai užtikrintas e, atliekų perdirbimas arba pakartotis panaudojimas. Manau, kad šioje politikoje būtinas tam tikras privalomumo elementas. Mes turime sukurti ekonominę politiką, kuri reikalautų investuoti į atliekų perdirbimą arba antrinį panaudojimą. Ir būtent e, tokia dvasia buvo e, rengiamas direktyvos dėl atlikų projektas. E, mes iš tikrųjų privalome e, su išvalgas spręsti šią labai svarbią problemą. Kartais ES nuvilia piliečius vien dėl to, kad nesugeba pateikti tokių pasiūlymų, kurie e, paskatintų kurti ir plėtoti politiką naudingą visiems piliečiams. Ačiū toliau, ponia Gerling. Vieną minutę. Ačiū. Norėčiau prisidėti prie sveikinimo ponui Fernandės. E, skaitydama šią ataskaitą, iš tikrųjų pastebėjau, kad viskas labai nusekliai yra išdėstyta ir e, užsiminta ir apie problemą susijusius su savartynais, laidojimus savartynuose ir galimybę kompostuoti, perdėti ir panašiai. Kita vertus, apgailestauju, kad dėl vieno iš argumentų e, aš negaliu sutikti, negaliu pritarti pranešėjui. E, čia yra užsiminta apie galimą privalomą atskirų surinkimo režimą visoje Europoje. Aš manau, kad tai kertas subsidiarumo principu ir ypatingai prieštarauju tam, todėl kad e, čia mėginama e, primesti metodą, kurį jau dabar kai kuriuose vietose mes na, viršėjame, viršėjame standartus per, pažiūrėjau, aukštų technologijų autoklavavimą ar kai kurius kitus metodus, aukštesnės technologijas. Uh, Mes manome, kad vis tik tai reglamentavimas turėtų būti kaip galima mažiau privartinis. E, aš pasakyčiau prieš privalomą reguliavimą ir veikiau, sakyčiau, kad reikėtų e, parinkti tinkamas skatinimo iniciatyvas, o ne imtis privatinių priemonių. Ačiū. E, pane Boris, pradžioje proceso aš skaičiau pavardės ir norėjau, kad tie, ko nepaminėjau, pakeltų rankas. Uh, E, jums leisiu pasakyti, tačiau e, iš tikrųjų, mėly kolegos, leiskite priminti, kad jeigu jūs nesureaguojate laiku, jūs e, neužsiregistruojate, kada skaitau pavardžių, sekančių pavardžių sąrašą, sąrašas bus uždarytas ir jūs negausite galimybės pasakyti. Ačiū. Ačiū pirmininkė už jūsų kilnumą. E, noriu pasveikinti pranešėją, parengus e, tokią ataskaitą dėl biologinių atliekų. Iš tikrųjų, apie 30 procentų tokių atliekų galėtų būti kompostuojama. Ten be abejo reikalinga e, tinkama infrastruktūra, kuri leistų pirmiausiai perdirbti tas atliekas. Deja, daugelis valstybių, ypatingai mano regiono valstybių, vidurio ir rytų Europos valstybių, neturi tokios infrastruktūros. Taigi mums reikia pirmiausiai padėti joms sukurti šią infrastruktūrą, nes tai būtų pats natūraliausias būdas atsikratyti biologinių atliekų. Manau, kad iš tikrųjų labai teisinga būtų šias biologinės atlikas panaudoti energijos gamybai. Danija iš tikrųjų būtų geras pavyzdys, kadangi ten buvo pastatytos panašios elektrinės ir dabar jos sėkmingai gamina energiją. Mes manome, kad apie tai taip pat turėtų būti užsiminta finansinėje perspektyvoje ateinančiam finansiniam laikotarpiu. Ačiū toliau, ponas Sefkovič, Europos komisijos vardu žodis jums. Kągi, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, ponu Fernandes, už tai, kad jisai parengė ataskaitą dėl biologinio atliekų tvarkymo. Ir norėčiau tik taip padėkoti taip pat ir komiteto e, nariams, kad jie pateikė savo nuomonės ir E, tai bus naudingas indėlis toliau sprendžiant šią labai svarbią problemą. Galbūt e, išgirdėjote, kad e, gegužės 18 komisija priėmė komunikatą dėl tolesnių priemonių tvarkant biologines atlikas ES ir šis komunikatas yra lydimas taip pat priedo, kuriame yra pateikta detali techninių priemonių analizė, priemonių, kurios galėtų leisti geriau tvarkyti E, biologinės atliekas ES ir konkrečiose valstybės narėse. Na ir rengiant šitą komunikatą, mūsų e, tarnybos atidžiai stebėjo diskusijas e, Europos parlamente dėl biologinių atliekų. Taigi, mane dabar labai padrasina tai, kad mes prieėmė prie tų pačių bendrųjų išvadų, jog iš tikrųjų dar yra galimybių gerinti ES biologinių atliekų tvarkymą ir kad toksai uh, tvarkymo pagerinimas e, duotų teigiamą tiek ekonominį e, efektą, tiek e, ekologinį rezultatų. Ir taip pat, kad galime remtis jau egzistuojančiais teisės aktais, ypatingai savartynų direktyva. Be abejo, dabar biologinio atlikų tvarkymo politikos skiriasi atskiriuose valstybėse narėse ir atskiriuose regionuose ir subsidiarumo elementą išlaikyti būtina. Pagrindinis skirtumas tarp komisijos ir pranešėjo pasirinktų strategijų yra susijęs su galima biologinio atlikų direktyva. Komisija mano, kad atskira direktyva turėtų ribotą pridėtinę naudą. E, galima e, biologinės atlikas tvarkyti pasinaudojant jau egzistuojančiais teisės aktais. Todėl komisija planuoja inicijuoti visą eilę priemonių, kurios leistų gerinti biologinių atliekų tvarkymą, įskaitant ir, pažiūrėjau, kriterijų nustatymą e, aukštos kokybės komposto gamybai, e, naudojant e, procedūrą skirtą bet liekiniai technologijai įdėkti, taip pat minimalių standartų nustatymui dėl e, biologinio atliko panaudojimo žemės ūkyje, e, galbūt pakoreguojant e, kanalizacinio tinklo, kanalizacinio dumblo direktyvą, taip pat nustatant naujus tikslus atliekų perdirbimo direktyvai, e, kurie, kurie turėtų įsigalioti vėliausiai 2014 metų. Bet kuriuo atveju aš jaugiuosi, kad daugiau ar mažiau mes žengėme tą pačią kryptimį ir esame pasirengę toliau bendradarbiauti. Dėkoju, ponė komisijos nariai. Balsuosime rytoj per pietus vidurdienį. Toliau mūsų darbo tvarkės kitas punktas yra pono Oleinį.